Dėkojame ponui Mavrojanis. Diskusija šiuo klausimu baigta. Posėdis bus pratestas rytoj, Liepos 5 dieną, 9 val. ryto ir tęsis iki, 5, iki 17 val. Posėdžio protokolas bus